Dear colleagues, I would like to start because our time to... Kolegos, pradėkime, nes mūsų darbų tvarkaraštis šią popietę labai įtemptas. Prašau susėsti. Pasiimkite ausinės, jeigu reikia. Pereinu prie vokiečių kalbos. kolegos, noriu pasveikinti Jūs um, susirinkus čia. Šią popietę pradėsime nuo bendro posėdžio su užsienio reikalų komitetu. Noriu padėkoti visiems, kurie susirinko. Matau, kad e, susirinko ir mūsų komiteto nariai, ir užsienio reikalų komiteto nariai. Pone Kosta norėtų atsiprašyti, šiandien ji negali dalyvauti, nors yra mūsų pranešėja. Ji atstovauja kultūros komitetui ir mes šiandien kalbėsime apie jos rengiamą pranešimą. Dėje, ponia Kosta negali dalyvauti. Ji dalyvauja e, Romos sutarties 60-mečio minėjime ir tas e, minėjimas vyksta tuo pačiu metu kaip ir mūsų komiteto posėdis, dėja su mumis niekas nesikonsultavo. Pone Kosta yra iš Romos, jos rinkiminė apygarda yra Romoje ir ji negalėjo čia atvykti. Tačiau manau, kad e, su kolege Julie Ward šiam posėdžiu gerai pasirengta ir ponia Ward atstovauja šiandien poniai Kostai. Taip pat noriu perduoti ir pono Broko atsiprašymą, jis yra antrasis pranešėjas ir šiek tiek pavėluos, vėlos maždaug 15 minučių. Bet žinoma, mūsų tvarkaraštis yra įtemptas, Turime daug ką nuveikti, taigi negaiždami laiko pradėkime ir jis prie mūsų prisijungs, kai galės. Taigi darbo tvarkė, pirmas darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Žvalgausi po salę, darau išvadą, kad e, darbo tvarkiai niekas neprieštarauja. Puiku, darbo tvarkė patvirtinta. Trečias punktas, pirmininkės, e, prane... atsiprašau, antras punktas, pirmininkės pranešimai, kągi turiu Jums pranešti. E, turime vertimą prancūzų, vokiečių, italų, olandų, anglų, danų, graikų, ispanų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovėnų, bulgarų ir rumūnų kalbomis. E, pirmininkė atsiprašo, lietuvių kalba, ne latvių kalba, kaip pirma buvo pasakyta, ir šis posėdis yra transliuojamas internetu. Trečias darbo tvarkės punktas E, praėjusio mūsų bendro posėdžio vykusio šių metų sausio 9 dieną protokolas. Turime patvirtinti šį protokolą. Ar kas, ar kas nors turi pastabų? Ar turite pastabų, skundų, prieštaravimų? Panašu, kad ne. Puiku. Protokolas patvirtintas. Ačiū. Dabar periname prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Tai ir yra ta priežastis, dėl kurios šiandien rengiame bendrą mūsų komiteto posėdį. Tai yra pranešimas rengiamas savo iniciatyva dėl Europos tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos. Mūsų pranešėjai AFET vardu yra Elmar Brok, o kult komiteto vardu yra Silvija, pranešėjai yra Silvija Kosta. turėdami galvoje, kad um, šie du pranešėjai jau sausio 9 dieną surengė keitimąsi nuomonėmis ir mus informavo, kaip nori renkti šį pranešimą ir po to įvyko keletas diskusijų, abu pranešėjai turėjo galimybę padirbėti ir išdėstyti savo mintis pranešimo projekte. Manau, mes visi suvokėme, kokį svarbų vaidmenį atlieka kultūra, plėtojant tarptautinius ryšius. Šis rytis šiuo metu yra gana aktyviai vystoma. Prieš suteikdama žodį pranešėjams, norėčiau dar pasisveikinti su ponu Vitisen. Atsiprašau, noriu perduoti pono Vistisen atsiprašymą. Jis negali dalyvauti. E, negali ilgai būti šiame posėdėje. Tik žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Jūs kaip teisingai sakėte, kultūra yra svarbus tarptautinių ryšių aspektas ir mes galvojame apie naujus būdus, kaip plėtoti diplomatiją. Reikia galvoti apie kultūrinę diplomatiją, nes tai prisideda prie supratimo kliūčių šalinimo ir skatina įvairių bendruomenių bendradarbiavimą. Ir dabar suteiksime žodį pranešėjams. Pirmiausia, ponia Ward, kuri kalbės ponios Kosta, negalinčios dalyvauti vardu. Penkios minutės. Ačiū. Praėjus 60 metų nuo Romos sutarties pasirašymo Europą susiduria su naujais iššūkiais naujais taikaus sambuvio iššūkiais. Yra kilę nemažai krizių, vertybių, tapatybės krizių ir jeigu ES nori būti tarptautinė veikėja ir būti verta Nobelio taikos premijos, ji turi pradėti darbą iš naujo, ji turi remtis savo vertyb, pamatinėmis vertybėmis ir kultūrinė įvairovė. Ir reikia visų pirma, reikia prieš pastatyti vystimąsi ir tai, ką pasaulyje įvairioms nacionalizmo formoms. Mes manome, kad kultūra turėtų būti laikoma ketvirtuoju darnaus vystimosi ramščiu kartu su ekonominiu ir socialiniu ramščiu. E, be kultūrinių teisų įtvirtinimo, be prieigos prie kultūro, be kultūrinės raiškos, laisvės, dalyvavimo kultūrinėme gyvenime ir dialoge, e, kultūra negali atsigauti, kyla konfliktų ir e, radikalėjimo praaiškų. Ir dėl šių priežasčių mes pastaraisiais metais raginame komisiją atnaujinti e, Europos ekonomikos ir kultūros politiką pagal dešimt prioritetų, e, atsižvelgiant į įvairovę, kultūrą ir subsidiarumą. Būtina atgaivinti kultūros sektorius ir stiprinti kultūrinę veiklą sanglaudos politikoje, mokslinių tyrimų politikoje. Turime galvoti ir apie Europos skaitmeninę politiką bei e, paveldo išsaugojimą. Taip pat turime prisiminti, kad 18 metai bus kultūrinio paveldo metai. Ir dabar turime galimybę praktiškai įvendinti tai, apie ką kalbame yra sutariama, kad ES tenka svarbus vaidmuo tarptautinėje politikoje, ji atlieka vis svarbesnį vaidmenį pasaulį, sprendžiant pasaulinius klausimus. Kult komitetas e, džiaugiasi programa, kurią pristatė komisijos narė ir vicepirmininkė, vyriausiai galiotinė. Mes dar 2011 metais parengėme savo komitete atitinkamą pranešimą, mes taip pat pritarėme ir uh, tarybos 14 ir 15 metais pirmininkaujant Italijai ir Luksemburgui patvirtintoms išvadoms, kur buvo pasisakoma už Europos kultūrinę diplomatiją. Manau, kad e, aš nusprendžiau, kad reikia renkti šį pranešimą kartu su e, ponu Broku, nes e, kultūra e, atlieka svarbu vaidmenį ES e, tarptautiniuose ryšiuose, pilietinė visuomenė, kultūros institucijos ir tarptautinės organizacijos turi galvoti apie naują tarptautinės politikos viziją ir bendradarbiavimą siekiant naujos partnerystės, mainų ir dialogo. E, svarbiausias komunikato bruožas yra tas, kad pirmą kartą Jame yra apžvelgiamos visos priemonės, ištekliai, veiksmai ir programos ir projektai, kuriuos įgyvendina arba remia ES tarptautinio bendradarbiavimo srityje ir visas tas priemonės ir projektus sieja vienas bendras vardiklis, tai yra kultūra. Ir komunikate taip pat nustatomos prioritintės darbų sritis. E, remti kultūrą kaip e, ekonominio ir socialinio darnaus vystimosi dalį. Tai yra aspektas, kurį mes e, smarkiai akcentuojame savo pranešime, kalbame apie nuseklę kultūros politiką. Taip pat reikia skatinti kultūrą siekiant taikių bendruomeninių santykių. Čia mes akcentuojame kultūrinio dialogo, įvairovės ir švietimo svarbą e, puoselėjant ES pamatinės vertybės. Mes taip pat kalbame apie kultūrinį paveldą, mes e, siekiame apsaugoti e, E, kultūrinį paveldą, nes tai yra svarbus dalykas turizmui. Ir partneriai, įvairūs suinteresuoti asmenys atlieka labai svarbu vaidmenį plėtojant kultūrinį dialogą. Europos komisija, direktoratai, Europos išorės veiksmų tarnyba, valstybių narių delegacijos, taip pat valstybių narių kultūros institutai užsienyje, e, UNEP, UNESCO e, dirba šioje srityje komunikate sakoma, kad šios visos institucijos turi vadovautis nuseklesnių požiūrių, kad būtina identifikuoti reikiamus išteklius. Mūsų nuomonė, judumo programos, pavyzdžiui, Erasmus Plus ir Horizontas 2020 mm, yra labai svarbios, nes jos užtikrina atvirus bendradarbiavimo ir komunikavimo kanalus, neatsižvelgiant į žmonių etinę ir religinę e, kilmę tačiau komunikavimas duos tik ribotų rezultatų, jeigu žmonės nepajus tiesioginės naudos arba jeigu ta nauda pasijus tik tolimoje ateityje. Mūsų pranešimas apie apie keturias rytis. Visų pirma, e, tikslai, valdysena, priemonės ir bendra strategija. Dabar pakalbėsiu apie pirmus tris dalykus. Tik įvardydami tikslus mes Tengiamės akcentuoti kai kurios principus. Na, aš atsiprašau, e, perdodu jums Silvijos žodžius, o jie yra italė. Taigi mes norime skatinti valstybių narių bendradarbiavimą, taip pat norime skatinti diskusijas apie pasaulio taiką, kultūrinį dialogą, e, žodžio laisvę, savitarpio supratimą, žmogaus teisės, kultūrinį įvairovę ir pamatinės vertybės. Mes turime e, gerbti proporcingumo ir subsidiarumo principus kultūros rytyje, tačiau turime ir akcentuoti abipusę naudą, dirbant iš vien. Mums reikia mm, veiksmingos ES strategijos skirtos tarptautiniams kultūriniams ryšiams. E, taip pat mm, raginame e, puoselėti kultūrinės teisės kaip pamatinė vertybė, kultūra turi būti vertinama dėl savo pamatinės vertės, nes ji prisideda prie vystimosi kartu su socialinė, ekonominė ir e, aplinkosaugos dimensija. Taip pat yra skyrius skirtas priemonėms, konkrečioms priemonėms ir veiksmams. Aš dabar, skyrių pas, dabar to skyriaus neskaitysiu. Ir dar porą pastabų dėl e, tarpusavio bendradarbiavimo. E, būtina įtraukti tam tikrus subjektus į būsimą bendradarbiavimą, pavyzdžiui, kultūros sostinės ir panašiai. Taip pat reikia gilinti žinias, nustatant, kas yra mūsų partneriai vietose kad e, pagerėtų vietinė prieiga prie programų ir kad e, kaip galima, tos programos sulauktų kaip galima daugiau dalyvių. Mes taip pat skatiname bendradarbiavimo metodą, remdamėsi turimomis priemonėmis ir veiksmais. Ir visą tai darome atsižvelgdami į lyčių lygį pusiausvyrą. Taigi Silvija yra įsitikinusi, kad mes bendradarbiausime, kartu sustiprinsime šį pranešimą. Aš tuo taip pat esu įsitikinus, nes būtent taip mes ir dirbame Europos parlamente. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams iš anksto už jų indėlį. Ta krizė, su kuria susiduria Europa, e, reiškia pavojus ir iššūkius, tačiau turime ir nemažai galimybių. Taigi sutelkime dėmesį į galimybės ir pasinaudokime e, įgytų pagreičių. Labai ačiū Jums už pasisakymą. Dabar pakviesime pono Brok, pranešėją iš užsienio reikalų komiteto norėtų pasisakyti. Prašom. Labai ačiū. Pirmininkė, kolegos. Labai atidžiai klausiausi ponios Vot ir esu įsitikinęs, kad tai bus puikus pranešimas. Net nesupratau, kiek daug turinio yra šiame dokumente. kultūros politika yra didžiulės svarbos, kalbant apie mūsų tarptautinius santykius. Tai, kas buvo išsakyta, yra teisinga. Kultūra mus suartina, kultūra gali išspręsti konfliktus, net ir tarptautinio lygio konfliktus. Kultūra mus suvienyje kultūra negali mūsų atskirti vienų nuo kitų. Taigi labai svarbu į kultūrą žiūrėti būtent per šią prizmę. Žinoma, galima imtis priemonių priekybos sferoje, bet kai aš keliauju į pausienio šalis, sutinku tų šalių žmonės ir svarbiausia man yra tos šalies kultūra ir istorija. Ir tai labai stipriai veikia mano pokalbius. Taigi svarbu suvokti kultūrinius dalykus. Ekonomika, ekonomikos rodikliai gali keistis, tačiau kultūra, žmonių mąstysena yra kur kas pastovesnis dalykas ir jis turi pastovų poveikį šaliai bei ryšiams tarp šalių. Kalbant apie ryšius tarp įvairių visuomenių, įvairių šalių, kad jie būtų veiksmingi, kultūra kaip priemonė mums gali labai pasitarnauti. Ta pati galima pasakyti apie Europos Sąjungą. Vienas ES kūrėjų sakė, kad kultūra mus suartina. Kai kurios šalis sako, kad jų suverenumas yra svarbiausias dalykas ir tuo vadovaujasi santykiuose su kitomis šalimis, tačiau tai yra nesąmonė. Keletą šimtų metų mes matėme nacionalizmo tendencijas, kurios niekur gero, nieko gero net nešia. Pažiūrėkime į Wilders, į Le Pen ir viskas pasidarys aišku. Žinoma, yra skirtumų, tačiau tai nereiškia, kad Vokietija ar Prancūzija yra geresnės. Visa tai yra visiška nesąmonė. Tiek ES, tiek visame pasaulyje mes turime pripažinti, kad esama kultūrinių skirtumų, tačiau negalima teikti, kad vienos šalis yra vertingesnės už kitas. Viskas yra taip, kaip yra. Įvairovė yra mūsų pamatas. Ir kai Mes prisiminkime, kalbame apie įvairovę vienovėje. Ir kai tą suprantame, tuomet kitaip pradedame žiūrėti į kitų šalių žmonės. Pažiūrėkime, kuo užsieima Erdoganas, pažiūrėkime, kokias pastangas jis deda. Visa tai yra dirbtinis dalykas. Jis siekia laimėti rinkiminę kampaniją, daugiausia dėmesio skiria nacionaliniai kultūrai, ją iškeldamas aukščiau už kitas. Turime tuos dalykus žinoti ir jų nepamiršti. Kultūros indėlis į tarptautinius santykius yra svarbus. Tai yra švelnioji gale, bet jeigu mes ją tinkamai pasinaudosime, manau, kad ji tikrai bus veiksminga. Mainai, moksleivių, studentų mainai gali turėti labai ilgą, ilgalaikį poveikį. Praėjus, pavyzdžiui, 30 metų tas poveikis vis dar jaučiamas ir tai gali taip pat paveikti ekonomiką. Tarkime, mes samdome inžinierius iš Ramiojo jūros regiono šalių. Jeigu mes juos apmokome, ūkdome po 30 metų, jie užsisakys įrangą tikriausiai iš tų šalių, kuriuose įgyjo išsilavinimą. Aš tą sakau todėl, kad labai svarbu prisiminti kultūros svarbą. Praeitįje mes galvojame apie kultūrą kaip apie išėjimą į spektaklį ar pasirodymą, bet dabar kultūra tikrai yra praktiškai jaučiama ir labai svarbi. Ir nepamirškime to, kai kalbame apie suinteresuotas šalis, kai deramės su nacionalinėmis vyriausybėmis. Taip pat galiu pasakyti, kad būtina pasirūpinti, kad valstybės narės turėtų galimybę prisidėti prie kultūrinių reikalų. Mes turime delegacijas valstybėse narėse. Ir Tai sudaro puikias galimybės ypač mažoms valstybėms narėms. Tai yra tiesiog auksinė galimybė. Kalbu apie Giotės institutą ar kitas institucijas. Jos įsisteigusios daugelie pasaulio šalių, bet kaip, kit... kaip yra su kitomis šalimis? Suteikime galimybę toms mažoms šalims prisistatyti, kad jos būtų plačiau žinomos. Tai yra labai svarbu, kalbant apie mūsų mažasias šalis. Ir kalbant apskritai apie ES, ES turi didžiuoti savo įvairovę ir ją rodyti. Dėl visų šių priežasčių aš norėčiau pritarti tam, ką sakė ponia Kosta savo pasisakymę. Aš tikrai nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, bet aš pritarsiu šiam pranešimui ir balsuosiu už jį. Tai yra gera iniciatyva ir tai yra kultūrinės diplomatijos išraiška. Tai yra būdas parduoti e, savo šalis kitoms, taip sakant. Ačiū. Pirmininkas, aš perduosiu pirmininkavimą puikiai savo kolegijai, kultūros komiteto pirmininkai. Dėkoju pranešėjams už išsakytas pastabas. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Ir dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Jie taip pat galės sudalyvauti šiuose diskusijose. Pirmiausia, išklausysime Alde frakcijos atstovės ponios Alba tik todėl, kad ji turės išvykti į kitą posėdį jau netrukus. Prašom. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už jų pasisakymus šiandien ir už įdėtą darbą. Per ponę Vod norėčiau perduoti poniai Kostai keletą pastabų, ypač dėl ES požiūrio į kultūrą. Žinoma, kultūra yra didžiulė vertybė. Kultūra tiesia tiltus tarp skirtingų kultūrų ir sukuria bendrą par, pagrindą. Todėl kultūra yra labai svarbi vykdant išorės politiką. Komisija pateikė komunikatą šio klausimu. Ir tikslas yra nustatyti tokią tvarką, kuri remtųsi taika, taikių konfliktų sprendimu, žodžio laisvė ir pagarba žmogaus teisėms. Aš ketinu pateikti pakeitimus susijusius su esminiais klausimais. Pirmiausia, kultūriniai ryšiai. Kultūriniai ryšiai turėtų būti susiję ir su mokslu Kalbant apie mokslą, ES turėtų numatyti daugiau lėšų bendradarbiavimui mokslo srityje, nes tai yra svarbi tarptautinė bendradarbiavimo forma. Mes turėtume skirti paramą mokslo bendruomeniai per išorinius veiksmus, per išorinį bendradarbiavimą mokslo srityje. Tai padėtų paskatinti ir palaikyti geresnius santykius tarp šalių kultūros institucijų vaidmuo. Ponas Sabrokas apie tai kalbėjo. Tai yra valstybių narių institucijos priklausančios UNEC tinklui. Šių institucijų vaidmuo skatinant nacionalinę kultūrą, nacionalinės kalbas yra labai svarbus. Tokios institucijos taip pat padeda pripažinti mums savo pačių kultūras. Aš pritarčiau pasiūlymui įsteigti kontaktinius taškus ES delegacijose dirbančiose kultūros srityse. Tai atrodo kaip visiškai natūralus tolesnis žingsnis. Panašus sprendimai jau yra įgyvendinti Kinijoje. Ir paskutinis pastebėjimas. Būtų labai pravartu stiprinti kultūrinį dialogą Taip pat reikėtų įtraukti ir tokius klausimus kaip e, žmogaus teisės e, ir kitos pagrindinės teisės, kurios sudaro ES pagrindą. Ačiū. Dėkoju. Pamiršau pasakyti, kad šešėliniai pranešėjai gali kalbėti e, tik tris minutės. Dėk... Dabar ponas Strojevski, EPP frakcija.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 Aš norėčiau pasidalinti savo patirtimi ir tikiuosi, kad ji, ji jums bus e, naudinga. Ambasador... Aš e, bu, dirbau meru ir tą pačią dieną turėjau susitikti su Vokietijos ir Prancūzijos ambasadoriais. Vokietijos ambasatorius sakė, kad nereikėtų žiūrėti į Vokietiją tik galvojant apie didžiulės svarbės įmonės, tokias kaip pavyzdžiui Audi, BMW ir taip toliau, bet reikia galvoti ir apie Gėtę, apie Sebastianą Bachą, e, Johaną Sebastianą Bachą ir taip toliau. Na, o kai susitikau su Prancūzijos ambasadoriumi, jis pasakė, kad nereikia žiūrėti į Prancūziją e, per Molierą, Katrin Deneuve bet mm, reikėtų galvoti apie Prancūziją kaip apie šalį, kuri taip pat gamina ir Citroenus, ir Peugeot automobilius. Taigi, tai yra tokia istorija, kurią aš norėjau Jums papasakoti, nes, e, kaip kad minėjo e, Helmarkas, um, Kultūra gali spręsti problemas, bet taip pat gali ir kelti e, naujų e, problemų. Dėl jos gali surasti atskirtis. Kaip e, kultūra gali vaidinti teigiamą vaidmenį, kai kultūra ir su ja yra susipažinama, kai kultūra susijama su edukacija, su švietimu. E, kultūroje, kultūra sunkiai sudernama su politika, taigi turėtume sargiai kalbėti apie kultūros politiką. Kultūrą reikia skatinti per pačią kultūrą, todėl kad ji turi e, pati kuria vertę, bet taip pat reikėtų e, įsisamoninti, kad kultūra yra naudojama e, įvairioms vertybėms skatinti, kurios nebūtinai yra susijusios su pačia kultūra, jos labiau susijęs su ekonominiais ir politiniais interesais. Pranešimas yra labai įdomus ir jame yra beveik visi svarbus elementai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Bet ko gero, e, dokumente yra dar e, trūkstamų dalių, pateiksiu pakeitimus. Tai yra, norėčiau pateikti pakeitimą apie žiniasklaidos vaidmenį. Norėčiau pasakyti, kad e, apie žiniasklaidą reikia žiūrėti apskritai bendraja prasme. Žiniasklaida padeda kurti susipažinti, padeda susipažinti su įvairovė, kultūrinė įvairovė ir mm, skatina ryšius. Taip pat reikėtų nuspręsti, kokiu veiksmu galėtume imtis šios programos rėmose. Dėkuoju. Dėkuoju. SND AFET vardu ponas Kristė. Dėkoju. Buvo jau daug išsakyta ir apie šį dokumentą. Aš manau, kad šis dokumentas apibrėžia daug e, galinčių kilti problemų. Uh, Taigi aš manau, kad parlamentas e, sieks e, konvergencijos ir sieks, kad tekstas būtų ambicingas. Ne, neturėčiau daug komentarų dėl šio dokumento, galbūt pateiksiu pakeitimų dėl tam tikrų e, aspektų. Vienas iš prioritetinių klausimų yra susijęs su priemonėmis. Dokumente yra aiškiai vardėjami tikslai, bet reikėtų taip pat konkrečių pasiūlymų dėl gyveninimo ir dėl operacinės dimensijos. Tai pasakytina pavyzdžiui apie delegacijas. Taip pat reikėtų pagalvoti apie išteklius ir apie prioritetus, jų integravimą esamame biudžete. Taip pat dar vienas elementas, kuris mano manimu turėtų būti pabrėžtas, yra aplinka, uh, Mm, nepalanki aplinka, kurioje Europos Sąjunga nukenčia dėl neišsamei pateikiamos informacijos ir propagandos. Aš norėčiau padėkoti dar kartą jums kolegos. Esu pasirengęs bendradarbiauti, rengiant šį svarbų dokumentą. Dėkoju. Pono Džampatski posėdė nėra. Ponas Tanuka, EKR vardu, jo taip pat salėje nėra. Tai tuomet suteiksime e, žodį GUE e, frakcijos atstovams. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už dokumento už pranešimo projektą. Aš manau, kad į dokumentą buvo įtraukti visi svarbiausi elementai, kurių reikia tam, kad kultūra padėtų skatinti tarptautinius ryšius Europos Sąjungoje. Jau tuos aspektus buvo atsižvelgti, reikėtų dar labiau atsižvelgti, apibrėžiant strategijos tikslus, prioritetus ir pasimokant iš geriausių pavyzdžių. Tikslai, kurie buvo parinkti, yra ganėtinai ambicingi ir būtina užtikrinti visų subjektų bendradarbiavimą. Norėčiau pabrėžti, kad kultūra taip pat daro poveikį augimui ir socialiniai sąglodai. Reikėtų skirti dėmesio taip pat ir jaunimui skirtoms programoms. Komisija turėtų traukti kultūrą į kultūrinių ryšių finansavimo programą ateityje. Per šią programą būtų galima užtikrinti, kad visos valstybės narės uh, tokios kaip ir manoji, kurioje taikoma taupimo politika, būtų įtrauktos, vienodai įtrauktos į finansavimą. Kultūra turėtų būti įtraukta į visus ateities susitarimus, būtina užtikrinti finansavimo, finansavimą, e, sie, kurio reikia siekiant tikslų. Norėčiau pabrėžti taip pat ir kultūrinio turizmo svarbą. Būtų galima komisijoje apibrėžti, su, pagalvoti apie programą ir finansavimą, kuriuo naudotis būtų galima skatinti ryšius su trečiosiomis šalimis. Ir to būtų galima prisidėti prie tokios programos, kaip pavyzdžiui Europos tarybos e, kultūrinė programa. Taip pat e, reikėtų daugiau dėmesio skirti kultūros paveldui ir jo gynimui. E, valstybės narės turėtų skirti dėmesio šiai temai ir turėtų gražinti kultūrinio paveldo objektus, kurie buvo išvežti iš tam tikrų valstybių. Pavyzdžiui, Graikija laukia Partenonų kultūrinių objektų gražinimo. Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu, ponė Rupi. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir norėčiau paminėti tai, ką sakė Volt. Kultūra yra tvaraus vystimosi ramstis. Aš manau, kad tai reikėtų atsižvelgti ir reikėtų įtraukti šį aspektą į mūsų tarptautinius ryšius. Tikrai kultūra galėtų būti švelnioji jėga. Aš norėčiau grįžti prie kultūros koncepcijos. Kolega iš Lenkijos teisus. Kultūra atveria galimybės žmonės ir sieti, bet taip pat juos gali ir atskirti reikia skatinti kultūros supratimą, kultūra turi būti demokratiška, atvira, neturi būti apribota tik nacionaliniais pojūčiais, e, kažkurios valstybės narės e, galvoja, kad tas aukštesnės už kitas, reikia su to kovoti. Žmonės, kultūros bendra, darbuotojai turi bendradarbiauti vienu lygmeniu. Taigi svarbu nesistengti eksportuoti Europos arba nacionalinių kultūrų, bet būtina įsitraukti į informavimą ir bendravimą vietoje. Taigi reikėtų tekste dar labiau pabrėžti šį aspektą. Ne, reikia kalbėti apie tradicinės kultūros diplomatiją, bet daugiau apie kultūrinius ryšius ir bendradarbiavimą, įtraukiant kitus asmenis. Dėl to aš turiu porą klausimų, man kyla klausimų dėl dokumentų. Pavyzdžiui, Europos išorės veiksmų tarnybos centrai ir atašė. Aš manau, kad šių subjektų vaidmuo gali kelti problemų ir aš manau, kad reikėtų labai atsargiai atsižvelgti į kilančias problemas, nenorėtume grįžti, neturėtume grįžti prie seno požiūrių. Tas, taip pat, tas pat pasakytina ir apie Europos kultūrą. Nėra aišku, kaip norima apibriežti šią koncepciją. Manau, kad reikėtų dar grįžti prie šios koncepcijos. Uh, reikėtų pabrėžti, kad ši kultūra yra skatinama didinant bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, visais suinteresuotaisiais objektais, o ne tik skatinant tradicinį požiūrį. Dėkuoju. Šalių frakcijos vardu ponas Sole. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjams. Manau, kad kultūra turėtų būti tarptautinių ryšių pagrindų būtent Europos Sąjungoje, nes Europos Sąjunga paremta mūsų kultūrinė, kalbinė įvairovė. Ir mm, Europoje yra skatinamas, skatinama ši įvairovė. Taigi turėtume pabrėžti kad tarptautiniai kultūriniai ryšiai turi būti strateginės svarbos, turi būti įtraukti į Europos strategiją. Tai pasakytina ir todėl, kad kultūra skatina švelnėje diplomatiją paremta dialogu, taikos palaikymu, konfliktų prevencija. Be to, kultūra leidžia skatinti, propaguoti Europos vertybės ir už ES ribų. Taigi, kultūra kuria papildomą naudą, pridėtinę vertę, e, vystant tartutinius e, santykius, e, ryšius. Aš manau, kad reikėtų pabrėžti kultūros svarbą, kalbant apie uh, tarptautinius e, ryšius, e, bendradarbiavimą su kaimininėmis valstybėmis, e, kalbant apie tiesimą, tiltų tiesimą su tomis šalimis. Taip pat manau, kad pranešime turėtų būti dar labiau pabrėžta, kad turi būti laikomasi žmonių bendradarbiavimo požiūrio žmogus žmogui. Nes buvo įrodyta, kad būtent toks požiūris yra tinkamiausias, stengiant išsiaiškinti kultūrinius skirtumus. Ir uh, nacionalinį, kitus nacionalinės kultūros aspektus. Taigi aš manau, kad žmonės turi bendradarbiauti tam, turi bendrauti tam, kad būtų daugiau supratimo apie skirtingas kultūras. Taip pat man kyla klausimas, kaip europiečiai, ES gyventojai gali pasiūsti likusiam pasauliui bendrą signalą. Nes uh, neturėtume tik e, galvoti apie 28 valstybių vertybių skatimą, turėtume galvoti ir apie bendrą siunčiamą žinutę, signalą. Galbūt reikėtų galvoti apie bendrą Europos kanalą, televizijos e, kanalą, kuriuo galėtume propaguoti siunčiamą Europos žinutę, signalą. Ačiū, ponė Bildė. Ačiū pirmininkė. Kultūrinė įvairovė sukuria turtingą ir įvairų pasaulį, kuriame atsiranda daugiau galimybių, kur skatinamos puoselėjimos žmogiškosios vertybės ir sudaromas pagrindas darniam žmonių ir valstybių vystimuisi. Ir Manau, kad jūs e, visi prisimenate UNESCO e, konvencijos e, trečią konstatuojamąją dalį, kur kalbama apie kultūrinės įvairovės skatinimą. Taigi, mano nuomonė, pranešimo penktas punktas, kur sakoma, kad kultūros klausimais reikia paisyti subsidiarumo ir proporcingumo principo, yra labai svarbus. Ir per plenarinę per plenarinį posėdį buvo priimta, kad nėra vienos Europos kultūros, yra Europos kultūros, kelios kultūros, tai yra Prancūzijos, Italijos kultūra, taigi reikia atsižvelgti į tą kultūrų įvairovę, nes tai yra mūsų turtas. Toliau kalbant apie būsimą, būtiną bendradarbiavimą tarp valstybių narių, išsaugant kultūrinį paveldą ir kovojant su kultūros vertybių kontrabanda, e, reikia paremti šį punktą. Noriu priminti, kad e, Italijoje 2016 metais buvo mm, sunaikinta apie 200 paminklų dėl žemės drebėjimo. 2018 metai bus Europos kultūrinio paveldo metai ir manau, kad tai bus puikiai proga mums e, įtvirtinti praktinį bendradarbiavimą šioje srityje. E, aš džiaugiuosi, kad yra siekiama naudotis ES patirtimi, plėtojant kultūrinius e, ryšius, pasitelkiant kultūrinę demo, e, diplomatiją. Tai yra labai gerai, tačiau e, reikia ir valstybėms narėms palikti jų kompetenciją. Ir manau, kad užuot mes skatinę apriboti valstybės narės, turėtume galvoti apie ryšius tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Na, aš pavyzdžiui, čia tai tikrai būtų naudinga ir aš čia, pavyzdžiui, galvoju apie Prancūzijai priklausančias salas arba frankofoniškas valstybės. Ačiū. Dar trys nariai paprašė žodžio. Ponas Milamon. Ačiū visų pirma, noriu pasveikinti poną Brok ir ponę Kostą, kurie šiandien, kurie nedalyvauja puikiai padirbėjus. Mes apie tai jau diskutavome sausio mėnesį, pasikeitėme nuomonėmis. Manau, kad ši tema yra labai svarbi. Kultūra reikia naudotis ir tai daryti kaip galima geriau. Ir sakydamas naudotis, aš turiu teigiamą naudojimusi pusę. Kultūra turi būti naudojama plėtojant e, tarptautinius ryšius. Ir mes sakėme, kad reikia siekti supratimo įvairovę ir aš tikrai esu vienas iš tų žmonių, kurie mano, kad e, Gėtė, Dantė, kiti e, kultūros veikėjai yra žinomi ne dėl to, iš kurių šalių jie yra kilę, bet dėl to, kad jie yra europiečiai. Ir manau, mes visi turime galvoti apie mm, bendrą kultūrą, kuri mus sieja. Dabar konkrečiai apie pranešimą. 26 punkte yra kalbama Los países, no solo miembros de la Unión Europea. Hay muchos países miembros del Consejo. Mes turime galvoti apie įvairius tinklus, mm, taip pat dirbti su Europos taryba ir Europos kultūros sostinė gali būti e, ir ne Europos miestas, pavyzdžiui, mm, Stambulas kažkada buvo Europos kultūros sostinė. Jeigu mes įtrauksime šalis esančias kaiminystėje, tai būtų labai svarus indėlis, mes pademonstruotume, mm, kokia yra turtinga Europos kultūra, kad mes nesame uždari, kad yra daug ryšių sąsajų tarp įvairių kultūrų ir šalių. Ir žinoma, 2018 metais mes e, paminėsime Europos kultūrinio paveldo metus. Taigi turime galvoti ir apie paldą. Pirmininkė, baigdamas pasakysiu, kad tikiuosi, jog Europo ir toliau e, finansuos įgyvendinamą programą, kuri buvo tokia sėkminga. Ačiū dabar panas Šuntis. Ačiū. Pirmininkė. Taip, skaičiau ir pranešimą, klausiausi diskusijų. E, manau, kad pranešimas yra geras, jame yra teigiamų e, bruožų, bet manau, kad šiek tiek yra peržengiamos realybės ribos. Ką aš čia bandau pasakyti? Aš esu lankęsis įvairiose šalyse, kurios pasižymė įvairia kultūra. E, Taip pat e, buvau užmesgęs ryšių su diplomatais įvairiose šalise. Na, mes sakome, kad kultūra turi tapti tarptautinių ryšių dalimi, tačiau Mm, nežinau, kaip yra su diplomatiniais ryšiais. Na, pas, ar manote, kad pastaraisiais metais mano šalies kaiminystėje buvo skatinama taika ir stabilumas? Aš tuo abejoju. Taigi kultūros naudojimas ir teigimas, kad Europos kultūra yra viršesnė nei kitos, reiškia, reikštų, kad kultūra taps konfliktų šaltiniu. Ir jeigu mėginsime primesti politinių ir karinių požiūrių savo tiesas, tai atsiras ir kultūrinė hegemonija. Yra buvę pavyzdžių, kaip kultūra pasitelkiama, norint įsibrauti į kitas šalis, kištis į jų gyvenimą ir jas išnaudoti. Ir manau, kad mūsų šalių praeitis tai labai aiškiai rodo, bet e, čia reikia kalbėti ne tik apie Europos ryšius. Pagalvokime ir apie Tai pagalvokime, pavyzdžiui, kiek įvairių kultūrinių vertybių yra Europos muziejuose. Na, pirmininkė, aš suprantu, kad trūksta laiko, taigi baigsiu. Kas yra kultūrinės vertybės? Baigdamas pasakysiu, kad nėra čia bendro vardiklio. Pagalvokime apie vadinamosios Europos konvencijos ar Europos kon konvento Mm, įžangą. Prisiminkime, kiek konfliktų tai sukėlė. Aš manau, kad mes turėtume labiau pasigilinti į šį klausimą. Na, ačiū atsiprašau, kad esu tokia griežta, tačiau mūsų laik, mūsų labai spaudžia laikas ir aš negaliu daryti jokių išimčių. Taigi žodis Julie Ward, dvi minutės ir neilgiau. Na, buvo labai įdomu išklausyti įvairių nuomonių. Noriu tiesiog priminti visiems, kad kultūra nėra fiksuotas dalykas. Iš esmės mes kūrėme naują kultūrą. Kas, kaip būna, kai žmonės yra subūrėmi ir keičiasi, keičiasi patirtimi. Na, tai yra daroma jau seniai ir manau, kad labai gerai būtų, jeigu ES prie to prisidėtų, sustiprintų savo pastangas ir didintų valstybių narių mm, samoningumą. Kultūra taip pat gali būti ir tam tikras gydomasis procesas. Čia turiu galvoje, pavyzdžiui, klaunus be sienų. Tokiose vietose, kur yra pabėgėlių, kareivių, klaunai, menininkai, šokėjai, muzikantai. Tok, jų organizacijos dirbant puikų darbą. Kalbant apie paveldo metus, mes turėsime susitaikyti su savo sudėtinga praeitimi, turėsime pas, pasinaudoti tais kultūrinio paveldo metais. Turėsime ne tik žiūrėti į gražius pastatus ar stebėti šokius, mes turime pripažinti, kad gyvename žemynė, kuriame buvo baisių dalykų ir neturime leisti jiems pasikartoti dėl didėjančio rasizmo, ekstremizmo populizmo ir nacionalizmo mes Europos paveldo, kultūrinio paveldo metus turime panaudoti, kad įrodytume, jo kultūra gali būti gėrio jėga. Ir baigdama norėčiau papasakoti trumpą istoriją. Mes kartais apie kultūrą kalbame kaip apie konfliktų sprendimo būdą, tačiau turime suprasti, kad kultūra gali užkirsti kelią konfliktams. Mano regione, kai 2015 metais gruodžio mėnesį vyko potviniai, E, mano bendruomenė Kumbrijoje iš tikrųjų nėra įvairialypė. Tai yra tokios homogeniškos kultūros e, regionas, bet pas mus atvyko musulmonų organizacijos iš Mančesterio ir kitur. Tai buvo pirmosios organizacijos, kurios atvyko ir jų atstovai atvežė maisto, savo kultūros. Aš nuėjau į bažnyčią ir vikaras ir musulmonų organizacijos mula ten dirbo kartu, jie draugė dalyjo maistą ir sakė, kad reikia tokius dalykus daryti ir gerais laikais. Tai yra svarbus signalas, jeigu taip bus elgiamasi gerais laikais, galbūt tų blogų laikų ir nebus. Ačiū. Pone Poška, vieną minutę. Uh, Ačiū. Norėjau taip pat prisidėti prie šios diskusijos ir pasakyti, kad visiškai pritariu e, Julie Ward. Nesvarbu, ar kalbame apie masinę kultūrą ar aukštąją kultūrą, svarbu, kad ta kultūra ne tik padeda mm, spręsti konfliktus, labai svarbu atsikratyti ir neigiamųjų stereotipų vieniems apie kitus. Mes turime uh, E, kovoti su tais stereotipais ir būtent tam ir reikia dvišalių santykių, reikia kultūros renginių, visko, kas padeda puoselėti gerus santykius vietoje. Ir aš manau, kad Europos komisija tam turėtų skirti lėšų, kad galėtume finansuoti įvairias e, programas. Nemanau, kad Pranešime yra paminėta daugia kalpystė kaip kultūrinė vertybė. Gal vertėtų tai įrašyti. Ačiū. Ačiū. Noriu pranešti, kad terminas, iki kurio reikia pateikti pakeitimus, yra kovo 29 diena, 12 valanda. Vėliau, balandžio 27 dieną yra numatytas posėdis tarp pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. Vėliau mes kartu trečią gegužės svarstysime pakeitimus. O gegužės 30 dieną numatytas dar vienas bendras mūsų komitetų posėdis, kurio metu mes balsuosime. Tiek būtų pranešimų iš kultūros reikalų komiteto pusės. Mes kartais kviečiame į posėdžius ekspertus, specialistus ir abu pranešėjai nusprendė šią progą pakviesti ekspertus, kurių mes dabar ir išklausysime. Norėčiau pasveikinti ambasadorių Nikolę Bidų iš Šveicarijos ambasados. Taip pat noriu pasveikinti ponę Snešką Kvadvlik Mihailovič iš Europanostra. Nostra ponė Suzana Hön iš Gėtės instituto ir ponas Stefan Gys, kuris yra Europos konservatorijų asociacijos direktorius. Taigi ačiū visiems kurie atvyko į diskusijas ir nedėlsdama norėčiau suteikti jums galimybę pasisakyti. Taip pat norėsime išklausyti pranešėjų iš socialinių ir ekonomikos reikalų komiteto bei regionų komiteto. Bet pirmiausia, ambasadoriau suteiksime žodį jums. Manau, kad skirsiu jums aštuonias minutės. Prašom. Dėkoju, pasistengsiu kalbėti trumpai, dėkoju už kvietimą, dėkoju už tai, kad domitės Šveicariją ir jos užsienio reikalų politiką. Pasistengsiu trumpai pristatyti e, mūsų instituciją. Mes e, propaguojame kultūros e, skatinimą ir pristatysiu taip pat savo šaknis. Šveicarija 2000 metais dar neturėjo viešosios e, komunikacijos programos. Teko susidurti su krize tam, kad būtų pradėta galvoti apie viešąją diplomatiją. Ir mes ėmėmės šios, inicia, šios iniciatyvos, kuris suvienė visus 26 kantonus. Uh, Mūsų biudžetas yra milijonas per metus, 75 procentai yra iš viešųjų lėšų. Berne e, yra komunikacijos agentūra, kur mes ruošiame ambasadorius. Buvo parengti 232 e, projektai e, per 2016 metus. Mes Taip pat e, naudojame 120 socialinių kanalų šiai komunikacijai užtikrinti. Taip pat e, mes e, pasitelkėme ir Šveicarijos namų koncepciją, per kurią mes informuojame apie Šveicariją. Čia matote Šveicarijos namą Rio de Žinėre per olimpinės žaidynės 2016 metais. Tuomet e, buvo informuojama apie 26 kantonus, apie įmonės, kultūrą, sportą ir politiką. Daugiau negu tūkstantis straipsnių buvo parengta ir buvo pasitekta daug komunikacijos kanalų. Taip pat e, E, mes turime tam tikrų kultūrinių prioritetų, pavyzdžiui, Prancūzijoje mes taip pat norime skatinti Šveicarijos kultūrą ir Arl mieste e, taip pat buvo suorganizuotas susitikimas su e, buvusiu užsienio reikalų ministė, ministru ir buvo suorganizuoti buvom tas iniciatyvų fotografijos srityje. Uh, Dar vienas labai svarbus mūsų strategijos elementas yra tai, kad mes analizuojame įvaizdį ir jį stebime. Taigi mes Na, taip pat norime išsiaiškinti ir kaip į Šveicariją žiūrima kitose valstybėse. Čia matote 2016 metų strategijos vaizdinę išraišką. Čia yra tokie žodžiai kaip pavyzdžiui politika, maistas, taika ir kitokios e, vertybės. Yra ir e, tokių žodžių, kurių, pavyzdžiui, nematome. Tai yra kultūra. Nes mums kultūra vis dar kelia problemų, jos dar trūksta. Kaip galime rasti tinkamą būdą, kaip galime pabrėžti kultūros vaidmenį. Taigi, kaip jūs supratote, mūsų tikslas per šią strategiją yra informuoti ir kurti teigiamą Šveicarijos įvaizdį užsienio politikos srityje. Mes e, bendradarbiaujame ir su kultūros, ekonomikos, sporto sričių atstovais ir norime, kad būtų pasitekta bendra federalinė strategija, kuria būtų galima formuoti apie Šveicariją užsienį. Mūsų darbas yra susijęs e, su mūsų užsienio politikos e, poreikiais. Mes orientuojamės į politinių sprendimų prieimėjus, į žiniasklaidos atstovus ir taip pat e, norime informacijos krizių atveju, norime taip pat ir nustebinti. Kultūra yra svarbus elementas. Mes norime propaguoti ir tradicinės vertybės, ir pateikti tam tikrų surprizų. Mes manome, kad komunikacijos srityje dar nėra pakankamas dėmesys skiriamas švietimui ir kitoms panašioms sritims. koks yra Šveicarijos e, vertinimas. Nedaug e, kultūrinių, kultūros ryties atstovų yra žinomi, bet e, mes rengiame daug festivalių, taip pat esame daug pasiekę architektūros srityje ir mūsų kultūrinis paveldas yra žymus. 30 procentų mūsų rengiamų renginių yra susiję su kultūrinė dimencija, kaip mes užtikriname sėkmę. Mes nepadedame menininkams, mes tiesiog propaguojame kultūros plėtrą, informavimą apie ją. Ir susijęme šią komunikaciją su politinė diplomatija. Mes tai, tai darome per kultūros platformas, uh, ir galvojame apie tai, kaip reikėtų Šveicarijos aspektą įtraukti į jau egzistuojančias platformas. Ir mes skatiname bendradarbiavimą būtent per komunikaciją, per ryšius. Mes susidurėme su kalbinėmis problemomis dar todėl, kad mūsų šalyje yra trys E, valstybinės kalbos. Ir to taip pat daug dėmesio skiriame ir vizualiniam menui. E, to meno turinys dažnai kinta. Ir manom, nustatėme, kad įmonių ir vyriausybės interesai ne visada sutampa. Aš manau, kad šis pranešimas yra paruoštas tinkamai. Yra sunku suprasti tarptautinius ryšius, tuo labiau, kai dabar yra daug netikrų žinių. Taigi reikia didinti bendradarbiavimą ir e, supratimą. Aš manau, kad reikėtų taip pat kalbėti apie kultūros propagavimą platinimą pasitelkiant švelnėją jėgą. Taigi, reikia siekti pusiausvėros tarp komunikacijos, informavimo, viešosios diplomatijos ir kultūros. Būtina taip pat išsiaiškinti, kaip visame pasaulyje yra žiūrima į Europos kultūrą. To nežinant, gali būti sunku apibriežti užsienio politiką, Jūs sakėte, kad reikia pasitekti požiūrį žmogus žmogui, people to people. Bet e, taip pat reikėtų prisiminti, kad e, šis požiūris turi būti taikomas galvojant apie visas socialinės grupės. Na ir baigdamas, aš norėčiau pasakyti, kad aš vadovauju šiai federaliniai institucijai, kurio, kuri vienyje 26 kantonus. Ir manau, kad sėkmę pasieksime tik jeigu visiems bus naudos. Per tą platformą turi būti vykdomas bendradarbiavimas ir turi stiprėti visi subjektai. Kantono informacija turi būti pateikiama, pabrėžiant kultu, teigiamus kultūrinius aspektus ir uh, susijęti šią informaciją su Europos dimencija. Uh, Taigi, reikia siekti e, pusiausvyros. Kai kas šiandieną kalbėjo apie televizijos svarbą. Aš manau, kad Euronews taip pat galėtų prisidėti prie jūsų informacijos skleidimo. Dėkuoju. Labai ačiū, Jūsų ekscelencija. Dabar Norėčiau suteikti žodį poniai Mihailovič, kuri atstovauja Europą Nostrą, prašom. Uh, thank you. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte Europą Nostrą atstovus dalyvauti šiame posėdėje. Mes esame kultūros paveldo balsas Europoje. Mes esame, galiu pasakyti, didžiulio choro E, balsas. Mes vienijame daug organizacijų, institucijų ir žmonių, kurie stengiasi išsaugoti Europos paveldą. Taigi aš atstovauju jų balsui. Mes dalyvaujame e, E, dalyvavome 16 metų balandžio mėnesį kultūros forume, kuriame išgirdome keletą puikių žinių. Pirmiausia, komisijos narys Nevračič pasakė, kad bus Europos kultūros paveldo metai ir vicepirmininkė Mogerinė pareiškė, kad bus parengtas komunikatas dėl Europos kultūrinių, tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos sukūrimo. Tai buvo labai svarbios žinios, kurios suteikia mums vilties ir siekio dirbti toliau. Dabar mes kvestionuojame Europinį projektą, dabartinę padėtį, o parlamentas aiškiai pareiškia, kad mes kai ką pamiršome ir dabar atėjo laikas įtraukti kultūros politiką tiek į vidaus strategijų planą, tiek ir į išorės politiką. Europa Nostra norėtų pasidžiaugti Europos komisijos parengtų komunikatu ir norėtų paraginti visas ES institucijas, visų jų atstovai šiandien dalyvauja susitikime, kaip galima glaudžiau bendradarbiauti, kad komunikatas būtų įgyvendintas. Ši, jis turėtų būti pabrėžtas, tą reikia daryti ambicingai, turint viziją ir drąsiai. Tai nereiškia, kad valstybių narių kompetencijos bus atimtos. Prie valstybių narių veiksmų jūs puikiai prisidėsite. Žinoma, Europa Nostra džiaugiasi tuo, kad komunikate yra kalbama apie kultūros paveldą kaip apie vieną iš trijų svarbiausių dalykų. Mes norime pasakyti, kad kultūrinis paveldas yra svarbi priemonė siekiant kitų dviejų tikslų. Tai yra kultūros remimas siekiant ekonominio ir socialinio vystimosi ir kultūrinio dialogo plėtojimas siekiant užtikrinti taikius ryšius. Dar viena pastaba. Norėčiau pakomentuoti Europos parlamento pranešimo projektą. Pirmiausia, sveikiname abu pranešėjus Silviją Kostą ir Elmarą Brok. Pranešimas yra ambicingas, vadovaujamasi holistiniu požiūriu. Ir mes palaikome tokio požiūrio taikymą. Šios strategijos, kuri bus rengiama tikslas, yra ne tik ES prekės ženklo sukūrimas per kultūrą. Tikslas yra prisidėti prie taikaus ir prie taikaus gyvenimo ir klestičio gyvenimo. Taip pat tai yra susijęs su saugumu. Norėčiau priminti, kad šiandien posėdis vyksta minint pirmasias teroristinių išpolių metinės Briuselėje. Mes labai daug kalbame apie kultūros įtraukimą, integravimą į įvairias ES politikos rytis ir aš manau, kad tarptautinių kultūrinių ryšių strategija turi būti įtraukta ir į kitas sritis. Nes ji gali prisidėti prie tvarumo plėtojimo ir tvarių vystimosi tikslų. Taip pat kultūra yra svarbi, kalbant ir apie klimato kaitos politiką, apie energetikos politiką, turizmą, žemės ūkį, mokslinius tyrimus ir nepamirškime žmogaus teisų. Kitais metais švesime 70-asias jungtinių tautų visuotinės žmogaus teisų deklaracijos metinės ir ES taip pat turės galimybę pasisakyti, kokios svarbios yra kultūrinės teisės, kalbant apie žmogaus teisės. Ketvirtas dalykas. Mums labai svarbu yra skirti dėmesį ne tik dvišaliams santykiams plėtoti su šalimis, kurios mums yra svarbios. Svarbiausia pasitelkti visas daugiašalės diplomatijos priemonės. Vienas iš parlamentarų tą jau paminėjo. Ne tik trečiųjų šalių delegacijos turi vaidinti svarbu vaidmenį bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir jų kultūrinėmis institucijomis. Reikia nepamiršti ES delegacijos jungtinėse tautose. Jungtinėse tautose yra tiek daug institucijų, kurios galėtų būti kurios galėtų labiau traukti kultūrinį matmenį savo darboje. Ir mes manome, kad ES tikrai gali kalbėti apie kultūros svarbą, apie kultūrą kaip ketvirtą tvaraus vystimosi ramstį. Žinoma, kultūros paveldas yra labai svarbus. Yra parengtas pranešimas skirtas kultūriniam paveldui. Mūsų institucijos parengtas pranešimas, jame yra daug faktų rodančių kultūros vertę, ir svarbą ne tik visuomeniai, ne tik ekonomikai, bet ir mūsų aplinkai. Pasinaudokite šiame pranešime surinktais duomenimis rengiant strategiją. Mes taip pat turime Europos kultūrinio paveldo apdovanojimus. Tai yra priemonė, kurią galima pasinaudoti, skleidžiant geriausią pažangą, meistriškumą ir kokybę, saugant kultūrinį paveldą kultūrinis paveldas, kuriam kyla grėsmė. Po aukso amžiaus šiandien mes matome žengimą atgal, kalbant apie šių konvencijų įgyvendinimą įvairiais lygi, lygmenimis. Mes matome už ES, kaip yra naikinamas kultūrinis paveldas. Visai nesiniai ir Europoje buvo tokių veiksmų šalyje, iš kurios aš esu kilusi, iš buvusios Jugoslavijos. Džiaugiuosi, kad parlamentas dirba šioje srityje, kalba apie ES svarbą, atstatant sunaikintą kultūrinį paveldą. Tačiau jūsų vaidmo neturėtų apsiriboti tik lėšų skirimu, atstatant tokius paminklus. ES turėtų skatinti keistis geriausią pažangą ir turėtų vadovautis savo per amžius sukauptą patirtimi, ar bent jau per dešimtmečius sukauptą patirtimi. Paveldui kyla grėsmė net ir taikos metais. Todėl mes turėtume skirti dėmesį ne tik tam paveldui, kuris yra sunaikintas ginkluotų konfliktų metu. Vyksta tiek daug plėtros, kuri yra netvari, nedarni, visiškai negerbinti kultūros paveldo. Aš tikiuosi, kad ES tikrai gins tvarų požiūrį, integruotą požiūrį į kultūros paveldą draugė su UNESCO. Bet ne tik su UNESCO, yra jungtinėse tautose ir kitų institucijų. Taip pat reikėtų paminėti ir Pasaulio banką, kuris galėtų būti puikus sąjungininkas šioje veikloje. Galiausiai Europos kultūrinio paveldo metai bus nuostabi mums visiems galimybė. Mes turime pasistengti nuo šių metų plėtoti kultūrinius ryšius, kultūrinius diplomatinius ryšius pilietinės visuomenės vaidmuo taip pat yra labai svarbus. Džiaugiuosi, kad tiek daug dėmesio yra skirta jūsų pranešime žmonių tarp asmeniniams santykiams. Taip pat ten yra kalbama apie švietimo vaidmenį. Tiek daug dėmesio yra skirta istorijos ir menų mokymui. Ir dabar jau tikrai paskutinis dalykas kultūra ir kultūros paveldas turi tapti mūsų darbo centru ir aš tikiuosi, kad ES ir toliau demonstruos lyderio vaidmenį, e, rodydama, kokia svarbi yra kultūra pasaulio lygių. Dėkoju. Pirmininkė, labai ačiū. Mes turime vos 25 likusias minuses ir aš paprašysiu visų kitų, kurie kalbės, laikytis jums skirto limito. Toliau kalbės ponė Hion iš Gėtės instituto. Prašom. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Taip pat dėkoju už pakvietimą atstovauti save, labai svarbu mums pasidalinti savo sukauptą patirtimi ir pasidalinti pavyzdžiais. Kalbėsiu trumpai apie penkis dalykus. Pirmiausia, kalbėsiu apie svarbiausius e, dalykus, apie kultūrą, pateiksiu keletą praktinių pavyzdžių, kurie rodo kultūros svarbą tarptautinėse santykiuose. Toliau pakalbėsiu keletą šiek tiek apie kultūros santykius ir kultūrinę diplomatiją, bei pasidalinsiu savo mintimis ir savo rekomendacijomis. Taigi mes svarstome pasiūlymą ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos kūrimo pasiūlymą. Daugybė pastangų, daugybė metų buvo dirbama, kad kultūra galiausiai sulauktų pelnyto dėmesio. Pirmiausia, 2007 e, metų darb, kultūros darbo atvarkė ir parengiamasis veiksmas e, kultūra ES išorės, išorės santykiuose nuo 2012 iki 2014 metų. Šie dokumentai buvo svarbus, kuriuose buvo pateikti svarbus duomenys ir svarbios rekomendacijos. Keletą jų norėčiau paminėti. Pirmiausia, kultūriniai santykiai su trečiosiomis šalimis turėtų būti E, paremti vien, vienodomis sąlygomis. Mes kalbame ne tik apie kultūros eksportą, bet apie dialogą taip pat. Toliau įsiklausimas. Įsiklausimas į pilietinės visuomenės poreikius, į kultūros srityje dirbančiųjų nuomonę lemia sėkmingą politikos įgyvendinimą. Mums reikia strategijos tarptautiniuose santykiuose ir mums veikios abejonės reikia atitinkamo biudžeto. Taip pat kalbame apie projektų įgyvendinimą, juos turėtų gyventi tie, kurie aktyviai veikia kultūros rytyje, turiuomenėje kultūros e, profesionalus. Kultūra nėra prabanga, kultūra yra mūsų ateitis, ypač kalbant apie krizės laikotarpį. Prarandamas pasitikėjimas ir mums dabar reikia daugiau emocinio intelekto. Tie, kurie dirba profe... kultūrinėje srityje, sako, kad kultūra yra didžiulė vertybė, yra mūsų turtas ir gali turėti didžiulę poveikį. Mes turime daugiau naudotis kultūra. Turime ne tik skatinti pasitikėjimą tarp um, žmonių, skatinti kultūrinę įvairovę. Kultūra taip pat yra labai svarbi užkertant kelią konfliktams, kuriant taiką, susitaikinimą. Tai taip pat yra labai svarbu siekiant ekonomikos augimo, tinklų kūrimo. Kultūra gali padėti apsaugoti ir mūsų paveldą tiek materialų, tiek ir nematerialų. E, žinoma, labai svarbus yra tinkamas procesas. Jeigu bus pasirinktas tinkamas procesas ar procedūra, mes tikrai pasieksime puikių rezultatų. Taip pat būtina nustatyti nuoseklumą nes nuoseklumas e, didina pasitikėjimą. E, labai trumpai norėčiau paminėti keletą pavyzdžių, keletą projektų iš pasaulio skirtingų regionų. Pirmiausia, Afrika. Afrikoje milijardas, daugiau kaip milijardas žmonių gyvena turėdami visai kitokias muzikinės tradicijas. Muzikos įvairovė Afrikoje yra labai svarbus dalykas. Tai yra ne tik kultūrinis faktorius, tai yra galimybė verslui, naujoms darbo vietoms. Kalbant apie Afriką, mes kol kas neturime pakankamai išteklių E, užmėgsti ryšius, kviesti muzikantus, e, dalinti savo patirtimi. Todėl kartu su partneriais iš pilietinės visuomenės mes e, nusprendėme sukurti platformą internete, kuri egzistuoja jau keletą metų. 18 Afrikos šalių gali prisijungti prie informacijos, prie įvairių priemonių, gali kurti muziką. Šis tinklas apima visą Afrikos žemyną ir visą tai yra nemokamai. Šis pavyzdys, manau, mums yra labai svarbus ir Afrikai taip pat yra labai svarbus, ypač jeigu mes siekiame tiesti tiltą tarp Europos ir Afrikos. Kitas dalykas - pabėgėliai ir krizės zonos. Pažvelkime į artimųjų rytų regioną. Šie žmonės stokoja mūsų pagalbos dėl karo, kuris trunka jau penkerius metus, kultūros gamyba yra sustojusi. Mes turime nedidelį fondą, kuris skiria stipendijas menininkams iš Sirijos penkiose kategorijose - mm, kino, animacijos, teatro, kūrybinių menų. Tokiu būdu bandoma išsaugoti kultūros paveldą Sirijoje. Mes ketiname išplėsti šį projektą ateityje ir manome, kad jeigu šie menininkai galėtų pristatyti savo meną, būtų labai naudinga. Tokiu būdu mes e, galėtume atsisakyti tam tikrų stereotipų, kurie yra įsišaknyje mūsų visuomenėse. Tai taip pat padėtų spręsti pabėgėlių problemą. Jūs turbūt žinote, kad jaunuoliai ir vaikai tikrai nukentėjo nukentėję yra nuo krizės. Mes nenorime, kad ta karta būtų prarasta pabėgėlių stovyklose. Taip pat turime kurti galimybės menui pasireikšti, turime pasirūpinti tų jaunuolių ateitimi, turime skatinti šių vaikų vaizduotę, turime pasistengti, kad jie svajotų apie ateitį ir turime dirbti įvairiose šalise, pavyzdžiui, Turkijoje yra daug pabėgėlių, Jordanijoje, Sirijoje vaikai nuo 4 iki 12 metų amžiaus gauna literatūros, knygų. Mes aprūpiname 9 tūkstančius vaikų pabėgėlių stovyklose tokiamis knygomis, komiksais ir taip toliau. Dar vienas dalykas, apie kurį buvo užsiminta, yra mūsų kultūrinis palikimas. Turime pasirūpinti kultūrinio palikimo apsaugą. Labai trumpai pažvelgėme į Aziją, Bangladešą, Indiją, Bengalą. Ten taip pat yra kuriamos įvairios galimybės dėl Bengalo padalyjimo nuo nepriklausomybės laikų 8 milijonai žmonių turėjo palikti savo gyvenamasias vietas. Tai aišku, lėmė daug neapykantos. 3, 3 kartas šie politiniai įveikiai e, paveikė ir mes nenorėtume, kad tas kartėlis persikeltų. Mes taip pat dirbame kol Kalkutoje. E, kreipiame dėmesį į žodinę istoriją. Yra sukurta nuostabi e, platforma, kuri kalba apie bendrumus. Mes kalbame jau apie trečiąją kartą, kuri turėtų kvestionuoti tam tikrus susiformavusius stereotipus. Kultūriniai santykiai ir kultūros diplomatija. Daug apie tai yra kalbama pastaruoju metu. Jeigu mes norime plėtoti tarptautinius kultūrinius ryšius, mes turime atkreipti dėmesį būtent į šitos dalykus, atsižvelgiant į parengiamosius veiksmus bei komunikatą. Vienas svarbus dalykas yra eksportas. Turime demonstruoti Europos vertybės, Europos turtą. Valstybės veikiai norėtų naudotis kultūros projektais, kad pademonstruotų teigiamą savo įvaizdį. Toliau kultūriniai santykiai. Pilietinės visuomenės suinteresuotosios šalis, menininkai, kurie kūrė kultūrą, mes taip pat dirbame ir su kultūros institucijomis. Mes siekiame lygaus dialogo. Norėtume skatinti abipusi supratimą. Žinoma, kad šis procesas nevyksta greitai, jis yra lėtas, tačiau galiausiai jis atneš ilgalaikės naudos. Ir galiausiai į šitą klausimą reikia žiūrėti iš pilietinės visuomenės perspektyvos ir iš kultūrinių institucijų perspektyvos. Reikia patikslinti tarptautinių kultūrinių ryšių vaidmenį ES visuotinėje strategijoje. Toliau mums reikia reikalingas aiškus veiksmų planas su tematiniais ir geografiniais prioritetais, priemonėmis ir biudžeto paskirstimu. Ir lėšos taip pat numatytos turėtų būti gan aiškiai. Kalbant apie kultūrinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, tai turėtų būti palikta rankose tų, kurie vykdo projektus vietoje. Ir ES, Europos komisijos delegacijos, EUNIK nariai ir kiti turėtų prisidėti prie projektų įgyvendinimo. Ir galiausiai paskutinis sakinys, ponė pirmininkė, mums reikia nuolat peržiūrėti, ar strategija yra tinkamai įgyvendinima. Turime pasitelkti atitinkamais rodikliais ir ta strategija bei jos įgyvenimas turi būti vertinamas. Ačiū. Štefan Grys. Dėkoju. Paskutinis mūsų pranešėjas Štefan Gys. Prašau laikytis 8 minučių. Um, Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte mane. Kaip matėte ir kaip girdėjote, uh, Mes esame e, Europos konservatorijų ir muzikos akademijų asociacija. Ir tas pavadinimas yra vartojamas dviem kalbomis vokiečių ir prancūzų, anglų kalbos nėra. Taigi e, mes atstovaujame maždaug šimtui Europos aukštojo mokslo muzikos, muzikos mokslo institucijų. Mes veikiame Europos aukštojo mokslo srityje ir atstovavome maždaug 90 procentų institucijų, kurios dirbo šioje srityje. Taip pat e, tarp mūsų narių yra ir asocijuotieji nariai iš už ES ribų. Ir mes priklausome mm, pasauliniam tinklui. Ekrane matote mūsų misiją Aš esu Štefan Gys, esu šios asociacijos, kuri veikia Briuselėje vadovas. Aš pats esu muzikas, muzikos profesorius ir daugelį metų vadovauju Vokietijos muzikos mokykloje su jos rektorius. Mano kita skaidrė e, rodo, kaip mes suprantame kultūros ir AFET komiteto iniciatyvą ir strategiją. Taigi, m, 2016 m. komisijos dokumente yra numatyta kultūros strategija plėtojant tarptautinius ryšius. Ir mes tą dokumentą ir pagrindinius tikslus suprantame štai kaip, kaip matote skaidrėje. Be to, e, pranešime siūloma atkreipti dėmesį ir papildomas temas. Pavyzdžiui, tame pranešime yra sakoma, kad kultūra yra savaime vertybė, reikia užtikrinti prieigą prie švietimo ir kultūros kiekvienam žmogui, kad dalyva, galimybė dalyvauti kultūrinėme gyvenime yra žmogaus teisų dalis. Taip pat yra sakoma, kad kultūriniai ryšiai su ES kaiminystė šalimis ir kitomis šalimis turi būti grindžiami požiūriu, kuris eina iš apačios į viršų. Tai yra turi būti vadovaujamasi uh, tarp asmeniniais santykiais. Na, mūsų asociacija mm, džiaugiasi šiuo dokumentu. Noriu padėkoti Silvijai Kostai ir Elmar Brok ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie to puikaus dokumento. Tai yra tikrai geras pagrindas tolesniam darbui. Manau, kad šio pranešimo inicijatoriai siūlo konkrečius veiksmus, kurie yra ir realūs, ir veiksmingi. Ir aš nesutinku su vieno iš parlamento narių mintimis, kad šiame dokumente yra piešiamas nerealus vaizdas. Aš manau, kad kuo dabar kuo labiau kvestionuojamos europinės idėjos, tuo labiau mes, kultūros veikėjai, turime stiprinti bendrą Europos tapatybę. Aš manau, kad mes galime sėkmingai tai daryti. Dabar grįžtų prie dokumento. Vienas iš dalykų, kuriuo noriu akcentuoti, yra tas, kad e, e, e, šiame dokumente kalbama apie Europos kultūros politiką, pakelia tą politiką iki konkrečių veiksmų, o tai reiškia, kad ši politika tampa prasmingesnė atskiriems visuomenės nariams. Ir čia kalbu ir apie Europos piliečius, kurie nori žinoti, kodėl Europa yra svarbi ir naudinga jiems, Ir taip pat kalbu apie trečiųjų šalių piliečius, kuriuos reikia įtikinti, kodėl Europos vertybės gali būti jiems aktualius. AEC labai aiškiai džiaugiasi tuo, kad pranešime akcentuojama meno savaiminė vertė. Ir turiu pasakyti, kad tai neprieštarauja ekonominiai vertė. Iš tikrųjų, kūrybiniuose sektoriuose atsirandančios darbo vietos suteikia galimybę žmonėms dalyvauti kultūrinėme gyvenime, e, patirti meno vertę ir taip praturtinti savo gyvenimą. AEC taip pat e, džiaugiasi, kad e, yra kalbama ir apie ypatingą švietimo ir mokslinio tyrimų vaidmenį E, skatinant kultūrinį dalyvavimą. E, ir mes e, taip pat džiaugiamės, kad pranešime minimos ir konkrečios programos, pavyzdžiui, Erasmus, kūrybinė Europa ir Horizontas 2020. Ką mūsų asociacija norėtų pridurti arba pakeisti? Mūsų nuomonė reikia, reikia pasakyti, kad meno vertė yra autonomiška, tai yra horizontalius ramstis, užtikrinantis tvarų socialinį vystimasi ir meninės raiškos laisvę. Aš manau, kad meninės raiškos laisvę reikėtų konkrečiai paminėti šiame dokumente, nes ne, ne tik meno savaiminė vertė yra autonomiška vertybė e, dar ne vystimuisi, bet e, reikia galvoti ir apie meninę laisvę. Ir mūsų laisvės sumokimas apriepia ir žodžio laisvę, ir taip pat asmens laisvę išreikšti save per meno terpę ir per meninę išraišką ir kūrybą. Kitas dalykas - kultūrinis dalyvavimas ir mintis, kad reikia e, suteikti galimybę e, visiems žmonėms naudotis kultūriniu švietimu. 2016 m. dokumente apie tai nėra kalbama, bet pranešime šiek tiek paminėta, bet vis dėlto manau, kad kultūriniam dalyvavimui nesutikiamas toks vaidmo, kokio jis nusipelno. Norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė e, švietimas ir mokymas yra labai svarbus dalykai, norint užtikrinti kultūrinį dalyvavimą. Mano uh, organizacija AEC visų pirma atstovauja profesinio mokymo e, sektoriui. Ir žinoma, kultūrinis dalyvavimas visų pirma e, yra susijęs su e, siekiu užtikrinti švietimą visiems. Mm, reikia galvoti apie mėgėjus muzikantus, mokyklas, neprofesionalius aktorius. AEC vienyje įvairias institucijas ir jų uh, absolventai svariai prisidės prie Europos kultūros politikos tikslų įgyvendinimo. Ateityje jie taps kultūrinio dalyvavimo skatintojais. Taigi beveik visi mūsų nariai e, prisideda prie kultūrinio darbo, jie rengia projektus, dirba mokyklose, pabėgėlių stovyklose, ligoninėse, senelių namuose. E, mes dalyvaujame muzikos programuose ir E, mūsų atstovavimas organizacijos e, rengia būsimus e, švietimo darbuotojus. Mes, žinoma, tarp savo absolventų turime puikių atlikėjų ir jie puikiai supranta, kad kultūrinė atsakomybė prisimins tik tada, kai išeis iš savo dramblio kaulo bokšto, kai jie pasieks naujas auditorijas. Ačiū. Ačiū. tikrai baigėte laiku. Dabar suteiksiu žodį ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, ponui Sisikostas. Ar e, dalyvaujate taip? Ne. Tada regionų komiteto atstovas? Ne, ekosok atstovas. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už kvietimą ir už e, galimybę pasisakyti man kaip regionų komiteto atstovui. Aš esu Makedonijos e, e, regionės valdžios institucijos atstovas ir aš dabar pristatysiu Europos, ekonomik... Europos regionų komiteto rengiamos patvirtintos nuomonės pagrindinius aspektus. Tai yra nuomonė dėl ES tarptautinių kultūrinių ryšių strategijos. Mano nuomonė yra trys svarbus aspektai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Pirmas dalykas, kuris yra akcentuojamas nuomonės projekte, yra regioninės ir vietos valdžios institucijų dalyvavimas ir vaidmuo, kurios jos gali ir turi atlikti uh, strateginio planavimo etapu ir taip pat, kai bus rengiama ES e, tarptautinių kultūrinių ryšių strategija. Regioninės ir viečio, vietos valdžios institucijos e, veikia arčiau bendruomenių, mes turime galimybę geriau suprasti e, kiekvieno regiono poreikius ir lyginamosius pranašumus. Mums taip pat pavyksta veiksmingiau ir labiau tiesiogiai bendradarbiauti su partneriais visuomenėje ir daugeliu atveju buvo įrodyta, kad mums pavyksta įgyvendinti tikslingesnės ir veiksmingesnės programas ir projektus, kurie padeda pasiekti konkrečių ir apčiopiamų rezultatų. Atsižvelgiant į šios, atsižvelgdamas į šios faktus, manau, kad uh, regionės ir vietos valdžios institucijų finansavimo tvarka, kai tos institucijos vykdo kultūrinę veiklą, turi būti supaprastinta ir pagreitinta. Taip, tuo pačiu metu regioninės ir vietos valdžios institucijoms turi būti suteikta galimybė pasinaudoti regioninio bendradarbiavimo ir ES teminių programų finansavimo galimybėmis. Be to, Mes norime pateikti pasiūlymą Europos komisijai įtraukti regionų komitetą strategijos, į strategijos rengimo darbus. Regioninės ir vietos valdžios institucijos turi prisidėti prie strategijos rengimo ir gyvendinimo. Žinoma, laikantis, tai visą tai reikia daryti laikantis subsidiarumo principo. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, Antras svarbus elementas, kuris e, buvo išryškintas regionų komiteto patvirtintoje nuomonėje, yra būtinybė labiau susijęti kultūrą su ES traptautinių santykių plėtra. Apie tai jau buvo anksčiau minėta. Mes visi galime sutarti, kad ES kultūrinis e, poveikis kultūrinė įtaka pasauliniu lygiu yra milžiniška. Mes netgi galime teikti, kad ES yra kultūrinė superstruktūra. Tačiau tuo pačiu metu tikrai dar turime e, plėtoti savo kultūrinę diplomatiją ir tarpkultūrinius santykius. Tai dar labiau sustiprins Europos kaip e, stiprios pasaulinės veikėjos vaidmenį. Ir trečias elementas, apie kurį šiandien kalbėsiu, yra labai svarbi kultūros dimensija, sprendžiant pagrindinės problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria Europa. Deja, daugeliu atveju matėme, kad kultūra yra neteisingai suprantama kaip papildoma politika arba netgi kaip prabangos dalykas ignoruojant, nekreipiant dėmesio į tai, kad kultūros politika gali atlikti lemiamą vaidmenį visų pirma siekiant įveikti sunkius ekonominius laikus, kuriant e, kūrybinius, plėtojant kūrybinius sektorius, pavyzdžiui, turizmą, kuris pritraukia pajamų ir padeda e, kurti darbo vietas ir taip pat tai gali padėti dirbant su pabėgėlių bendruomenėmis. Taip pat kultūra gali būti atsvara didėjančiam ekstremizmui ir populizmui, jeigu suteiksime daugiau galimybių konkrečioms gyventojų grupėms e, aktyviai dalyvauti kultūroje ir patirti e, Europos kultūrinį pluralizmą. Ir antra, jeigu e, žmonės bus supažindinti su pamatinėmis vertybėmis, kuriomis grindžiama Europa. Baigdamas, turiu pasakyti, kad kultūra yra tas rytis, kur labiausiai jaučiamas valstybių ir žmonių ryšys ir kuris priartina Europą prie likusio pasaulio. Kultūra gali padėti mums pasiekti daug rezultatų ir regionai, ir miestai, kurie yra maždaug per vidurį, tarp viršaus ir apačios. Uh, E, užima privilegijuotą padėtį. Taigi noriu paraginti visus Europos parlamentą, tarybą, valstybės narės pasinaudoti tą regionų ir miestų privilegijuotą padėtimi. Ačiū. Äh, Dėkoju. Na, labai atsiprašau, tikrai suteiksiu žodį ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešėjai, bet prašau kalbėti trumpai. Ačiū, pirmininkė. Pradėjome nuo pranešėjos iš Italijos ir baigsite pranešėjų iš Italijos. Ir nors aš ir italas, bet kalbėsiu trumpai. Na, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas susipažino su komunikatu, mes pradėjome savo darbą ir dabar baigėme derinti savo nuomonę. Ji turėtų būti patvirtinta gegužės pabaigoje išorės ryšių komitete ir vėliau tvirtinsime tą nuomonę plenarnėme posėdėje. Pranešimas, kurį pristatė du pranešėjai, Kosta ir Brok, yra geras ir abu pranešėjai dalyvavo labai aktyvioje diskusijoje, kuri prieš mėnesį vyko e, mūsų komitete. Mes džiaugiamės komisijos komunikatu, kuriame kultūra yra pripažįstama kaip e, taikos, e, tvarumo ir stabilumo pagrindas. Mūsų nuomonė kultūra, kultūrai tenka labai didelį reikšmė skatinant taiką, tai yra didelė vertybė ir mes savo pranešime e, teikiame tris rekomendacijas. Mūsų nuomonė, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas turėtų eiti toliau, jis turėtų, jis turėtų būtina patvirtinti strategiją ir vėliau perinti prie veiksmų plano. Antra, mes norime akcentuoti svarbu kultūros vaidmenį Europos išorės politikos rytyje. Tai turi būti ne tik socialinio ir ekonominio vystimosi priemonė, bet tai turi būti ir e, taiko stabilumo ir susitaikymo katalizatorius. Taigi šis kultūros, akivaizdu, kad kultūros aspektus reikia įtraukti į visas dėrybas dėl naujų susitarimų, mm, pavyzdžiui, dėl partnerystės susitarimų su AKR šalimis. Ir kultūra taip pat turi būti pripažįstama kaip darnaus vystimosi trečiasis ramstis. Jau buvo paminėta pilietinė visuomenė, ji aktyviai veikia kultūros rytyje, tačiau manau, kad Europa turi investuoti ir paremti struktūrizuotą pilietinės visuomenės darbą kultūros rytyje. Ir dėl to mūsų komitetas e, ragina surenkti kultūrinį pilietinės visuomenės forumą kad tai būtų labai svarbus susitikimas, kuriame būtų galima išklausyti įvairių partnerių. Taip pat mes manome, kad būtina, jog ES sukurtų sistemą ir pateiktų priemonių, kad strategija būtų visapusiškai gyvendinta. Tai reiškia, kad reikia papildomų ir nemažų lėšų Visų pirma, reikėtų pradėti nuo svarbiausių programų Erasmus, Horizontas 2020 finansavimo. Tas finansavimas turi būti padidintas. Ir paskutinė pastaba. Mūsų nuomonė, investicijos į kultūrą taip pat galėtų tapti labai didelę vertybę, siekiant reaguoti į propagandą, e, bandant sumažinti baimę tarptautiniuose santykiuose. Taip pat manome, kad labai svarbu, kad net tik kultūrinės teisės, bet ir meninės išraiškos formos būtų stebimos kaip neatsiejama žmogaus teisų įgyvendinimo dalis. Ačiū. Dėkuoju už tai, kad kalbėjote trumpai. Mes jau beveik baigiame mūsų diskusijas, bet Norėčiau kreiptis ir į komisiją, galbūt ir komisijos atstovai norėtų pakomentuoti. Ne? Reikėjo mojuoti pasakyti, kad norite kalbėti. Dėkuoju iš Walter e, uh, Holtieri. E, norėčiau pasakyti, kad mes tikrai džiaugiamės e, parama, kurią matome, uh, matome parlamento pritarimą. Parlamentas tikrai prisidėjo prie parengiamųjų veiksmų, kurių reikėjo pažangai siekti. Aš manau, kad mūsų bendrame bendroje komunikacijoje reikėtų pabrėžti kultūrinį kelią, kultūrinę įvairovę, bendrą supratimą, bendrą kūrybą. Taigi norėčiau patikinti tuos, kurie susirūpinę dėl grįžimo prie e, senojo kultūrinės diplomatijos modelio, e, pasakydamas, kad mes užtikriname abipusius kultūrinius ryšius. Aš nežinau, ar mano kolegos norėtų taip pat pakomentuoti. Aš e, dalyčia Heiček e, dėgia EFKO. E, rūpinosi kultūra. Norėčiau pasakyti, kad šis dokumentas, šiame dokumente yra labai daug svarbių aspektų. Kaip kad pabrėžė daugelis kalbėtojų, e, reikėtų skirti dėmesio taip pat ir toli esančiams vietovėms. Apie jas rašoma 28 e, punkte. Reikėtų atsižvelgti ir į galimas krizės, e, nepaprastasias situacijas. Kultūra tikrai galėtų pasitarnauti uh, dar labiau suvienijant e, bendruomenės e, ir sprendžiant humanitarnės e, krizės. Dėkoju. Ačiū visiems ekspertams. Ir taip pat dėkoju ir regionų komiteto, ir Europos socialinių reikalų, ekonomikos reikalų komiteto atstovams. Deja, kolega Brokas turėjo išvykti iš posėdžio. Norėčiau paklausti, ar Silvija norėtų pakomentuoti. Norėčiau pasakyti, kad Silvija džiaugtųsi šiomis diskusijomis, esu tuo tikra. Tikrai matome, kad vyksta bendradarbiavimas tarp e, komitetų ir atskirų grupių. Tai būtina tęsti, nes e, neturėtume dirbti uždaroje erdvėje. Kultūra yra tikrai labai svarbi ir e, parlamentui ir kitoms institucijoms ją reikia atsižvelgti mūsų darbe. Uh, Manau, kad ji ir toliau bendradarbiaus su pranešėjais ir bandys atsižvelgti į pasiūlytus pakeitimus, sieks kompromisų. Taip pat džiaugiuosi ir išorės ekspertų dalyvavimu šiame posėdėje. Aš e, norėčiau e, pasakyti, kad e, džiaugiuosi Europos konservatorijų asociacijos atstovo dalyvavimu šiame posėdėje. Man teko susidurti šis, su šios asociacijos darbu. Jie prisideda prie pabėgėlių, pabėgėlių bendruomenių problemų sprendimo. Aš tikrai to džiaugiuosi. Dėkoju. Norėčiau pacituoti mūsų pirmininką Johannes Rauch. Jis e, sakė, kad kultūra nėra grėtinėlė ant torto, tai yra pats pudingas. Tai tikrai tinka, e, kalbant tiek apie Europos, tiek apie pasaulio kultūros politiką. Manau, kad mes tikrai pasieksime pažangos, nes pirmi žingsniai yra sveikintini. Mūsų komisijos e, e, narys e, taip pat ėmėsi sveikinti iniciatyvų. Aš e, tikiuosi, kad bus pasiekti geri kompromisai, kompromisiniai susitarimai. Ir gegužės trečią dieną vėl surenksime bendrą posėdį. Dabar baigiame bendrą posėdį kartu su AFET komitetu ir tęsime mūsų kultūros komiteto posėdį. Perėsime prie devinto darbo atvarkės punkto. Jis yra skirtas Europos elektroninių ryšių kodeksui. Komisija ėmėsi teisinės iniciatyvos. Buvo parengtas ilgas tekstas, kuriame yra 370 punktų. Kultūros komitetas parengs nuomonę šią temą. Norėčiau paraginti iš salės išeinančius svečius tai padaryti kuo tyliau. Pranešėjas, nuomonės referentas yra kolega Maltezė. Suteiksiu žodį jam, kalbėkite neilgiau negu penkias minutės. Des dar liko du darbo atverkės punktai prieš koordinatorių.